Buongiorno a tutti, prendete posto che cominciamo perché siamo già un po' in ritardo. Labas rytas, jau šiek tiek vėluojame, todėl kolegos siūlau pradėti nedelsant. Pagal darbo tvarkę pirmiausia turime patvirtinti pačią darbo tvarkę. Kaip įprasta, E, darbo atvarkės projektas įtrauktas jūsų aplankus. Ir jeigu niekas nenori jokių komentarų dėl darbo atvarkės išsakyti, galime sakyti, kad ji patvirtinta. Antras klausimas. Pirmininkės pranešimai. Norėčiau Jums priminti, kad e, pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas susitiks e, kovo 27 dieną, antradienį. Turėsime bendrą posėdį su transporto komitetu. Ir tai daroma pagal 51 taisyklę. Galima ją pavadinti Europos sujungimo būdas ta dieta nebuvo įtraukta į pradinį mūsų kalendorius variantą, todėl aš dabar jį paminėjau. Dabar pereinu prie ketvirto darbos varkės klausimo. Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa. Keletas pranešimų parengta tą temą ir džiaugiuosi pasveikindama mūsų posėdėje Daniel Kaleha. Jis yra mūsų kontaktinis asmuo, užmesgant ryšį su Europos ligmens MVI. Taip pat jis atstovauja komisijos įmonių generalinį direktoratą. Taigi suteiksiu žodį ponui pranešėjui, ponui Kreutzmanui dabar. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Konkurencingumo programa mažoms ir vidutinėms įmonėms 2014-2020 metams apima daugelį 2013 metais besibaigiančios programos, kuri vadinasi CAP e, aspektų susijusių su konkurencingumu. Kiti aspektai, tokie kaip išmanioji energetika, e, inovacijos ir panašiai, bus įtraukti į mokslinio tyrimų programą, kuri pradės galioti nuo 2020 metų. Vadinasi, verslingumo iniciatyvos ir inovacijos išlieka šioje programoje. Taip pat bus išsaugota vadinamoji Štoiberio grupė, suinteresuotų grup, suinteresuotas grupės atstovaujanti darbo grupė. Ir e, be to e, toliau veiks Europos įmonių tinklas. Džiaugiamės, kad šio tinklo uh, interesai yra atspindėti e, horizonte 2020, kaip ir buvo planuota. Taigi išlieka ir toliau įmanoma remti mažas bei vidutinės įmonės ES lygių. Reikėtų pasveikinti tą faktą, kad 2,5 milijardų biudžetas yra skiriamas, tai e, dvigubai didesnis biudžetas, negu kad buvo sutelk, suteikta pagal CIP. 60 procentų e, išauga suma. Tas padidėjimas būtinas tam, kad e, būtų padengta paklausa, kuri yra kur kas didesnė negu mm, prieinamos galimybės šiuo metu. Tai ypač aktualu dabar finansų krizės metu. Galėčiau pasiūlyti keletą e, patobulinimo galimybių. Konkurencingumo klausimas. Politiniai tikslai čia atrodo sveikintini ir primtini, tačiau reikėtų šiek tiek pakoreguoti bendruosius tikslus ir keletą specifinių tikslų. Pirmasis tikslas - konkurencingumo ir verslo tvarumo stiprinimas Europos Sąjungoje tai, kad pabrėžiamas tvarumas kovojant su klimato kaita turizmo sektoriuje e, yra atspindėta šiuose konkrečiuose tiksluose. Tai labai svarbus politinis tikslas, tačiau jis turėtų būti ir viena iš e, programos dėmesio temų, nes e, ten kalbama apie paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ši programa turėtų sutelkti dėmesį į pagrindinį tikslą skatinti konkurenciją visuose sektoriuose. Tai yra savaime aiškiai suprantama. O tuo tarpu verslo tvarumo priemonės turėtų būti įtrauktos į horizontą 2020, kuri yra, kuris yra žymiai geriau finansuojamas. Tvarumas jau yra vienas tarp horizonto 2020 tikslų. 60 milijardų yra skirta, skirta vien tik tvariai energetikai. 3,4 milijardai skirti klimato apsaugai ir išteklių taupimui ir išteklių tvarumui. Pats terminas tvarumas yra įtrauktas į horizontą 2020 ir finansavimas numatytas būtent pagal tą programą, programą. Finansavimas viršyje numatytas e, galimybės. E, konkurencingumo tema dėl šios programos taikymo turėtų būti išlaikyta. Pats konkurencingumas turėtų būti tvarus. Ir todėl visai suprantama, kad daroma sąsaja tarp šių dviejų sričių. E, Mažos ir vidutinės įmonės visuose ūkio sektoriuose turėtų būti traktuojamos vienodai. Nors dabar turizmas jau įtrauktas į e, Lisabonos sutartyje aptariamus sektorius, e, vis tik reikia jį e, skirai išskirti ir šiame dokumente. Žinome, kad pagal Lisabonos sutartį turizmui skiriamas ypatingas dėmesys. Kalbėdamas, dirbdamas IMKO komitete, aš parengiau pranešimą dėl paramos turizmui per sienas ir manau, kad e, pasirinkimas padarytas teisingai. Šioje srityje yra projektų mažoms ir vidutinėms įmonėms paremti, tačiau turi būti išlaikyta vienokio ir kitokio masto europietiška dimencija. Turizmo sektoriuje numatyta skirti 87 milijo, 7 milijonus e, e, naujoms e, įmonėms įsisteigti naujoms bendrovėms įsisteigti. Ta padaryti galima skirtingais būdais. O šiuo dokumentu turėtume propaguoti mažas ir vidurinės įmonės. Jeigu tai padarysime sėkmingai, sukursime darbo vietų Reikėtų skatinti įmonių perkelimą, kadangi tai yra vienas iš pagrindinių ekonomikos augimų, augimo elementų. Gana dažnai bendrovės e, pradedamos valdyti dinamiškų naujų verslininkų suskaičiuota, kad 600 tūkstančių darbo vietų yra prarandama perkeliant bendrovės į netinkamą naują aplinką ir į netinkamų naujų valdytojų rankas. Kai e, šeimos masto bendrovės negali būti perleistos šeimos nariui dėl vienos ar kitos priežasties, reikia ieškoti būdų e, rasti kitų sėkmingų perėmėjų. E, Kozme ir Horizontas 2020 turėtų nesusilieti, tai turėtų būti dvi atskiros programos. Kozme programoje yra kalbama apie specialių prekių ir paslaugų tiekimą, kad būtų užtikrintas didesnis produktivumas ir išteklių ištelio taupus naudojimas. Mano nuomonė tai yra susiję su inovacijomis ir tai nebūtinai yra mokslinių tyrimų rezultatas. Paprasčiausiai stengiamės maksimaliai išnaudoti turimas procedūras. Vadinasi, inovacijos neturėtų būti e, remiamos tik iš kosme programos. E, čia reikės daugiau pinigų. Turėtume stengtis e, sukurti kuo paprastesnę sistemą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų lengviau dalyvauti programoje Todėl mums reikia suprasti, kad horizonto 2020 e, nustatytos ribos neretai yra, o slengščiai yra neretai per aukšti. Todėl mes, kolegos, turėtume dar kartą susėsti ir, susėsti ir apsvarstyti horizontą 2020, kad mažos ir vidutinės bendrovės galėtų kuo lengviau juo naudotis. Ir kada yra didesnė tikimybė, kad bus gautas finansavimas iš kosme programos, tai e, tomis galimybės turėtų būti pasinaudota, o horizontas 2020 turėtų būti paliktas pirminiai paskirčiai, e, būtent moksliniams tyrimams ir naujovių kūrimui. Kadangi e, bendrovės, kuriančios naujovės ir dalyvaujančios moksliniuose tyrimuose turi daugiau šansų gauti finansavimą. Kai kurie Mums reikalingi rodikliai yra e, greičiau susiję su kokybė negu su kiekybė. Pavyzdžiui, kai kalbame apie administracinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Labai sunku suprasti, ką bendro tie rodikliai turi su konkurencingumu. Vietoj to, kad bandytume išmatuoti administracinę naštą, turėtume ieškoti galimybių apibriežti e, administracijos mažinimą procentais, kaip e, kad parodė Štoiberio grupė. Jų iškelta idėja yra gera ir ją turėtume remti. E, per daug mm, mažas yra paskolų garantijų lygis 160 tūkstančių eurų. Yra numatyta horizonte 2020 kreditavimo galimybė naujoms, nu, naujoves kuriančioms inovatoriškoms bendrovėms ir neinovatoriškos bendrovės negali gauti paskolų uh, viršienčių 150 tūkstančių. Taigi reikia suprasti, kad tokie pinigai yra reikalingi, kad uh, įmonė galėtų pradėti veikti arba kad ji galėtų perkelti savo veiklą į kitą vietą. E, mažos ir vidutinės įmonės yra tuo suinteresuotas. Suotos 150 tūkstančių eurų slengsis galėtų būti perskaičiuotas, kad e, būtų įmanoma užtikrinti e, didesnį užstatą, didesnę garantiją. Finansinės priemonės turėtų kompensuoti nuostolius, kuriuos bendrovės patiria nacionaliniu lygiu. Ir kyla klausimas, kas atsitinka, kai paskolas suteikia kelios valstybės vienu metu. Aš nekalbėsiu labai ilgai, nepergyvenkit. Mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia investicijų į vietos rinką. E, rizikingesnių investicijų galima rasti Europos lygių tokiamis aplinkybėmis, kai nacionalinis finansavimas yra neprieinamas, ypač perkeliant įmonės arba steigiant naujas. Atsiprašau, kad aš e, e taip detaliai kalbu, nes šis pranešimas buvo labai išsamus, bet turbūt jūs iš pranešėjų ir tikitės e, tokio išsamumo. O aš dabar išklausysiu komisijos atstovą ir šešėlinių pranešėjų. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui. E, Daniel Kajaja Krešpo. Dėkoju, gerbiami Europos parlamento nariai. Man didžiulė garbė su jumis e, šiandien susitikti ir pristatyti kosme programą nuo vasario pirmosios. E, esu įmonių ir pramonės generalinio direktorato e, generalinis e, direktorius. Ir labai svarbu parodyti paromą e, smulkių ir vidutinių įmonių politikai. Aš norėčiau labai trumpai pristatyti kosme programos tikslus. Pirmoji skaidrė pristato smulkių ir vidutinių įmonių svarbą Europos ekonomikoje. 23 milijonai smulkių ir vidutinių įmonių Europos Sąjungoje veikia šiuo metu. Tai 90, e, sudaro 99 procentus Europos e, bendrovių ir du iš trijų, dvi iš trijų e, naujų darbo vietų yra sukuriama būtent e, smulkių ir vidutinių e, įmonių sektoriuje. Ir per pastaruosius e, keletą metų 85 procentai darbo vietų buvo sukurta būtent smulkių ir vidutinių įmonių e, sektoriui. Todėl būtina remti e, šias smulkes ir vidutinės įmonės. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad jos, nepaisant to, kad jos yra labai svarbios, yra silpniausia ekonomikos grandis. E, šiuo metu Europoje yra 10 procentų e, bedarbių, tai yra 24 milijonai bedarbių. Bendras įsiskolinimas, atsiprašau, deficitas sudaro 7 procentus procentus bendro vidaus produ produkto. Taigi smulkios ir vidutinės įmonės e, ypatingai kenčia nuo ekonomikos e, krizės. Visų pirmiausia, kokios e, problemos slegia smulkės ir vidutinės įmonės. Tai yra visų pirmiausia kreditų problema ir likvidumo trūkumas. Dauguma smulkių įmonių prašančių kreditų nesugebėjo jų gauti, e, jiems buvo atsakyta neigiamai. Nuo 500 iki 700 e, tūkstančių įmonių susidūrė su E, šią problemą. Ir tik viena iš keturių e, smulkių ar vidutinių Europos įmonių tiesiogiai eksportuoja į Europos e, kitos valstybės rinką. Taigi susidurėma ir su struktūrinėmis problemomis, kad galėtų e, eksportuoti. Ir norėčiau dar vieną, į dar vieną dalyką atkreipti dėmesį, tai yra biurokratija srityje, nes smulkios ir vidutinės įmonės turėtų, e, e, turi atitikti įvairiausias naujas procedūras, įvairiausius e, formalumus. Ir tai yra didžiulė problema, su kuria nebesusitvarko smulkios ir vidutinės įmonėmis. Tai kokiagi mūsų būtų reakcija į šias problemas? Tai yra kosme programa. Šią programą komisija siūlo e, su, suderinti e, mažų ir vidutinių įmonių e, finansinius instrumentus su daugiametė finansinė programa. Ir mes taip pat siūlome priimti specialias programas, kurių tikslas būtų susitelkti į konkurencingumą ir augimą. Specifinė smulkių ir vidutinių įmonių e, skatinimo programa yra kosmenė. E, Jei bus skirta 2,5 milijardo eurų ir kaip ponas Kreutzmans ką tik pasakė, mes naudosimės dviem fondais, suteikdami pirmiausia dėmesį į smulkės ir vidinės, vidutinės įmonės. Mes turime pagalvoti, kaip padidinti smulkių ir vidutinių įmonių prieigą prie finansų, prie rinkų ir kaip pagerinti bendras e, rinkos sąlygas smulkiam verslui. Visų pirmiausiai, kaip padidinti prieigą prie finansų. Mes turime e, biudžetą, kuris sudaro 1,4 milijardo eurų. Taip pat mažesnis garantijos mes siūlome sumažinti e, paskolų garantijas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, todėl e, kad daugelį valis, e, smulkių ir vidutinių įmonių kreipiantis į bankus reikia paramos ir mūsų tikslas šią paramą suteikti. Kiekvienam eurui, kuris yra skiriamas e, šioms e, programoms vykdyti, e, yra papildomai skiriama 30 eurų. Tai yra labai didelis įsiskolinimo svertas. Taigi, tai yra labai svarbus svertas suteikti finansavimą smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Taigi, finansiniams instrumentams skirta 1,4 milijardo eurų. E, kita priemonė - gerinti prieigą prie rinkų. Mes turėtume susitelkti į paslaugų teikimą smulkioms įmonėms, kad jos galėtų e, plėstis. Kai įmonė gali eksportuoti, ji gali aukti ir spręsti problemas, tačiau joms reikia mokslo, e, tačiau joms reikia galimybių plėstis ir kelti savo e, kvalifikaciją. Mes turime teikti paslaugas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Mes turime Europos įmonių tinklą, taip pat komunikatą, mažos bendrovės, didelis pasaulis. 600 centrų, prekybos rūmų, e, verslininkų asociacijų ir daugiau kaip 3000 kvalifikuotų darbuotojų, e, kurie padeda smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau mes norėtume papildomai teikti papildomą paramą. E, tai kaip tokį pavyzdį paminėčiau e, intelektualios nusavybės e, teisų e, paramos punktą Kinijoje. Ši iniciatyva kilo iš Europos parlamento ir jūsų dėka buvo suteikta daugybė paramos Europos smulkioms įmonėms Ir aš e, manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip mes galime teikti pagalbą smulkioms ir vidutinėms įmonėms. E, trečias dalykas - verslumo skatinimas Europoje. E, jeigu pažvelgtume į statistiką, tai ji liūdina, nes vis mažiau Europos piliečių nori imtis savo verslo ir, ar nori pradėti savo įmonę. Europa turėtų imtis visų priemonių skatinant verslumą. Ypač čia svarbu paminėti jaunimą. Europos parlamento e, dėka mes e, startavome, e, paleidome jaunų verslininkų programą ir mes norėtume sustiprinti šią iniciatyvą, kadangi ši programa yra labai sėkminga. Tačiau turėtume ypatingą dėmesį atkreipti ir į moterų verslumą. Europos moterų verslininkų ambasadorių e, tinklas veikia 22 šalyse ir mes norėtume toliau remti šį tinklą. Tai yra viena iš sričių, kurioje mes taip pat turėtume e, veikti kosmės programos kontekste. Kaip ponas Kreutzman paminėjo, e, ką daryti su verslo e, perleidimu, ką daryti supaprastinant, kaip, e, kaip sumažinti biurokratiją. Taigi ši programa tikrai gali padėti įgyvendinti smulkaus verslo aktą, gali palengvinti priimti įvairius sprendimus. Pavyzdžiui, kaip greičiau padėti įkurti įmonės, supaprastinti įmonių perleidimą, taip pat supaprastinti ir palengvinti galimybės pradėti verslą iš antro karto. Ir aš norėčiau paminėti, kad kiekviena e, šalis yra paskirusi smulkių ir vidutinių įmonių pasiuntinį ambasadorių ir tikrai manau, kad ši kosme programa e, turėtų palengvinti smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinką Europoje. Jau ponas Kreutzman paminėjo, kad ypatingai svarbus yra turizmo veis, e, e, verslas ir Nepaisant e, to, mes norėtume padengti visus e, pramonės sektorius. Taip pat buvo paminėtas yra labai e, įdomus dalykas, tai sąsaja su horizontas 2020. Rytoj bus labai įdomus klausimai šią temą. Tai kaip mes galėtume turėtume apibriežti rodiklius. Čia ponas Kroitsmanas labai aiškiai pasakė, kad rodikliai turėtų būti kaip galima aiškesni. Mes turėtume e, kalbėti ir apie įmonių įsiskolinimo lygį. Tačiau dabar norėčiau padaryti išvadą. Tai, kad prieš mus yra didžiulis iššūkis. Smulkios ir vidutinės įmonės yra labai svarbios, todėl mes turime mobilizuoti ir suvienyti visą savo pajėgas, kad palengvintume joms, padėtume joms į, į, įveikti esamą krizę. Ir mes turime kartu su Europos e, parlamentu suvienyti savo pajėgas tam tikslui. Dėkoju. Grazie per questo. Dėkuoju. Dėkuoju už pristatymą. Na, dabar žodį suteiksiu pirmajam šešėliniam pranešėjui. Dėkuoju. Aš manau, kad dauguma pritarė tam, kad smulkioms didinėms įmonėms pagrindinė problema yra prieiga prie finansų, prie rinkos ir kova su biurokratija. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad mano manimų komisijos pasiūlymai yra labai geri. Norėčiau padėkoti ir generaliniam direktoriui, ponui Krespo, už tai, kad pristatė šią problematiką. Man patinka pati mindėj, idėja integruoti uh, įvairias ES programas. Na ir Horizontas 2020 programa, jos finansavimas turi būti lengviau prieinamas smulkioms silpnėms įmonėms. Man pat, ypatingai patinka pasiūlymas galvoti apie ilgesnio laiko perspektyvą ir tą verslininkystės dvasę Europoje sustiprinti. Tai galėtų duoti puikių rezultatų Ir tą galime padaryti gerinant MVI prieigą prie kapitalo rinkų. Tačiau esant dabartiniai, pa, dabartiniai padėčiai, Europa, Europos 2020 programos tikslai turi tapti prioritetiniais, o 2,5 milijardo eurų yra tik 0,2 procento daugiametės finansinės programos finansavimo dėl kurios yra dabar diskutuojama. Taigi aš manau, kad tą biudžetą reiktų uh, padidinti. Taip pat aš mielai su ponu Kreutzmanu ir kitais šešėlinės pranešėjais apie tai pasikalbėčiau ir dar manau, kad yra šis beitas, ką galėtumėme patobulinti. Pirmiausia, dėl turizmo. Aš nesu įsitikinęs, kad reiktų čia išskirti vieną pramonę šaką, ką dabar darome su, su turizmu. Aš visapusiškai pritariu tam, ką sakė ponas Kreutzmanas. Tačiau informacinės technologijos, energetika, maisto gamyba irgi yra svarbios pramonės šakos. Aš nemanau, kad reiktų vieną tik tai pramonės šaką išskirti. Na, jeigu vieną sektorių visgi išskirsime, tuomet Aš manau, kad yra kitų pramonės šakų, kur augimo potencialas yra kur kas didesnis nei turizmas. Dabar dėl paslaugų eksporto. Eksporto vidaus rinka yra kuriama matome, kad tų dirbtinių kliučių paslaugų eksportui yra per daug. Na, o dėl prieigos prie finansavimo, man atrodo, puiku būtų šioje srityje daugiausia panaudoti lėšų. Politinėmis iniciatyvomis reikėtumėme, reikėtų, turėtumėme pasirūpinti e, dabartinės dėl susiklošysios situacijos, nes tikrai reikia padidinti prieigą prie kapitalo, tai skatintų augimą. Ką tik iškirdome, kad trečdalis įmonių negali gauti deramo finansavimo iš bankų. Na ir bendrai, manau, kad kosme programa atrodo neblogai, man patinka pusiausvyrą tarp paskolų garantijų priemonės ir akcinio kapitalo priemonės. Tačiau aš manau, kad Kosme biudžetas yra pakankamai mažas, kalbant apie tai, kokį, kokią įtaką galėtų ta programa padaryti augimui ir konkurencingumui. Reikalingas, ko gali, reikalinga kuo galima geresnė ES lėšų graža. Ir labai svarbu, kad pinigai patektų įmonėms. E, reikia, aišku, mažinti dėl to ir administracinę naštą. Ir čia turime siekti ambicingesnių tikslų, kalbant apie administracinės naštos mažinimą. Reikia konkrečių mažinimo tikslų. Kasdien Europos parlamente mes užsimame biurokratiją, kurdami naujasias direktyvas. Taigi turime mažinti tą biurokratiją kitose srityse. Dėl to reikalingi grinieji gamybos tikslai. Dėl prieigos prie rinkų turime pasirūpinti, kad papildytumėme jau veikiančias programas ir struktūras. Tai yra labai svarbu, kalbant apie tai, kaip galėtume padėti MBI prieiti prie naujų rinkų. Tai yra ir Polo Riubigo pranešimo tema. Apie Pono Riubigo pranešimą kalbėsime dar šiandien vėliau. Na ir galiausiai aš nemanau, kad Kozme programa, kurios biudžetas yra toks nedidelis, turėtų įtraukti ir EFTA valstybės. Aš suprantu, kad reikia padėti MVI šalyse kandidatėse, bet tos šalis, kurios nenori stoti Europos Sąjungą, ar mes turėtumėme finansuoti jų programas iš ES biudžeto, uh, Turime nepamiršti, kad naudojamės mokesčių mokėtojų pinigais, pinigais, kuriuos surenkame iš ES valstybių narių. Ačiū. Ačiū. Yra devini kolegos užsirašę į kalbėtojų sąrašą. Taigi laikykime, kad sąrašas yra devinių kalbėtojų ir prašau visus pasisakyti neilgiau kaip tris minutės. Ponas Riubikas pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Kroicmanas e, parengė puikų pranešimą. Kalbama apie tai, kaip Europa galėtų tapti konkurencingesnė. Viešasis, viešojo sektoriaus skolų krizė verčia mus e, siekti geresnių rezultatų. Na ir patys darbuotojai yra suinteresuoti daugiau uždirbti. Dėl to turime surasti būdų, kaip tą būtų gal, įmanoma, to būtų įmanoma pasiekti. Turime sutvarkyti finansus e, taip, kad e, galėtumėme rekapitalizuoti valstybės narės, e, jų bankus, tačiau to daryti negalime smulkių vidinių įmonių sąskaitą. smulkių vidutinių įmonių steigiamasis kapitalas yra nedidelis lyginant su įmonėmis Amerikoje ir ne, jeigu nėra rizikos kapitalo, tuomet neįmanoma gauti kreditų. Ir tokiu būdu smulkios vidinės įmonės negali mokėti didesnių atlyginimų darbuotojams. Finansų ministras, Slovakijos finansų ministras Mikloš yra pasakęs, kad reikia investuoti pinigus ten, kur galima gauti didžiausią gražą. Taigi reikia investuoti jaunas įmonės. 25 procentai naujųjų darbo vietų yra sukūriama naujais įsteigusiose įmonėse. Dėl to, kad tos įmonės yra novatoriškos, turi naujų idėjų, jauni verslininkai dirba daug ir sunkiai. 49 vidutiniškai valandas per savaitę. Ir mes turime pasirūpinti, kad jie deramai užsidirbtų savo investicijomis. Dėl to naujai besisteigiančios įmonės turi pasinaudoti nauja sistema, kai yra nurašomi įmonės kaštai. Amerikoje, pavyzdžiui, 5000 eurų gali būti laikomi kaštais. Europoje suma, kuri yra neapmokestinama, paprastai yra žymiai mažesnė. Taigi reikia kažkaip išeiti iš to užburto rato. Na ir reiktų pasvarstyti, kaip būtų galima neapmokestinti jau e, nedidel, e, naujai įsikūrusių įmonių, pavyzdžiui, per pirmosius trejus ar penkerius metus, tam, kad e, darbuotojams būtų galima mokėti uh, padorius atlyginimus. Dabar, <clears throat> kai įsisteigia įmonė, paprastai tai yra jaunas žmogus, kuris rizikuoja faktiškai savo ir savo giminaičių turtu ir dėl to turi daug dirbti, na, o bankai tikrai elgesi brutaliai jeigu tai įmoniai nepasiseka. Aš biudžeto komitete esu nuomonės referentas dėl kozme pranešimo ir labai domiuosi mikro įmonių, daugia nacionalinių mikro įmonių veikla. Yra daug įmonių, kurios dirba pasaulio rinkoje joms reikia padėti, nes iš tiesų jos e, patiria nuostolius dėl globalizacijos ir globalizacijos, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis reiktų padėti toms smulkioms įmonėms, kurios bando dirbti e, pasaulinėje rinkoje. Taip pat reiktų pamastyti apie nuobaudas, e, kurias galėtų taikyti Europos komisija, visi prisimename Microsofto atvejį. Nepanaudotos regioninės subsidijos taip pat turėtų būti įtrauktos į kosme programą. Europos technologijų institutas buvo įsteigtas tam, kad būtų galima skatinti, skleisti žinias, uh, kad Europa taptų lyderiaujančių pasaulio regionu, būtent tokiu tiks, to, toks buvo ir Lisabonos darbo atvarkės tikslas. 24 milijonai bedarbių Europoje kozme programa, turėtumėme juos vėl įtraukti į darbo rinką. Labai ačiū, ponė Rubigai, už tokį svarbų pasisakymą. Ypač atkreipčiau dėmesį tai, ką jūs sakėte dėl biudžeto. Bet jeigu visi kalbės tiek ilgai kaip jūs, tiesiog darbos varkės galo šiandien nepasieksim. Dabar žodis poniai Merkis. Uh, uh, uh, Ačiū už labai įdomų pasisakymą ir labai glaustą apžvalgą. Ar galėtumėte šiek tiek detaliau papasakoti, kas yra bendro tarp Kosme ir Horizon 2020? E, pramoninės lyderystės programos. Nes esmė yra ta, jeigu mes e, sugebėsime kurti geresnės inovacijas, tai bendrovės lengviau galės tapti tarptautinėmis veikėjomis. Pirmiausia, <clears throat> reikia parduoti produktą, o naujovišką produktą parduoti yra lengviau negu įprasta. Paprastai gerai parduodami arba novatoriški protestai, arba uh, tradiciniai. Kadangi mūsų pirmininkė čia yra, tai mes galim pasakyti, kad yra daug tradicinių itališkų gražių dizaino dalykų, kurie labai lengvai parduodami visame pasaulyje. Ar galėtume pasakoti, kaip tai vyksta? Kitas dalykas yra bendrovės, kurios e, kuria, plečia inovacijas, yra tokios, kurios pradeda veikti nuo inovacijų. Uh, Kartais aš visiškai sutinku su kolegomis, kai jie sako, kad finansavimo e, absorbavimas e, kreditų krizės metu yra viena rimčiausia problemų. Bet yra ir kitų sunkumų. Vienas iš jų taisyklės. Mes turime labai daug taisyklių, kurios trukdo gauti finansavimą ir net trukdo patekti į rinkas. Turiu galvoje kitas rinkas negu nacionalinė. Ir kartais man susidaro įspūdis, kad mes daugiau dėmesio skiriame naujų galimybių kūrimui, o ne kliūčių pašalinimui. Ir mūsų rinkose kliūčių yra. Europoje nėra vieningos rinkos. Štai pagalvokime apie sertifikavimą. Pavyzdžiui, vaistų atveju e, jiems sunku patekti į kitas rinkas. Saugos standartai, kiti panašus e, griežti standartai e, sukuria rimtų kliuvinių. Ar galėtumėt apžvelgti bendrai, kaip ES yra vertinamas mažas ir vidinės įmonės, ne tik pagal kosmę programą? Aš noriu įsivaizduoti bendrą vaizdą. Grazie, kolega Mer. Ačiū, ponė Merkis. Ponė Nibler. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš esu dėkinga už tokius įdomius e, pristatymus. Turiu galvoje ir pono Kroitsmano pasisakymą, ir jūsų gerbimas generalinį direktoriau. Aš išsakysiu tris komentarus, bet aš norėčiau priminti ir akcentuoti tai, ką sakė ponas Rubikas. Rizikos kapitalas yra nepaprastai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mes ES galėtume labai daug nuveikti, jeigu sukurtume reikalingas sąlygas. Polas Rubik labai teisingai pastebėjo. Valstybės narės turėtų numatyti tam tikras mokesčių nuolaidas mažoms ir vidutinėms įmonėms. ES lygių to negalim padaryti, bet valstybės narės galėtų. Taigi, e, tai yra vienas iš mano trijų komentarų. Kolegos, dažnai mes keliaujame ir. E, man kasdien e, susidaro įspūdis, kad e, nedarome to, apie ką šnekame. Mažų ir vidutinių įmonių politika ES lygių nėra pakankamai gera. MVI mato, kad mes kažką bandome daryti, bet e, tokių sėkmės pavyzdžių mes neturime. Parlamentas iškelia nemažai gerų iniciatyvų, kaip ir komisija, rekomenduojant, pažiūrėjau, Štoiberio grupiai. Tačiau prireikia labai daug metų, kad tos idėjos būtų įgyvendintos. Pavyzdžiui, apskaitos taisyklių supaprastinimas valstybėse narėse. Mes tai jau dviejus ar trejus metus e, darome. Apskaita mažoms ir vidutinėms bendrovėms, jos supaprastinimas – E, yra vienas iš e, diskusijų klausimų jau daugelį metų. Kiek žinau, taryba viską blokuoja. Todėl komisija turėtų stengtis daryti spaudimą ir e, išjudinti ledus. Kitaip mašto ir vidutinės įmonės mumis tiesiog nebetikės. Takografai galėtų būti dar vienas pavyzdys, bet aš jau nekalbėsiu čia apie juos. Antras dalykas, kurį norėčiau išskirti. E, visi mes puikiai žinome, kokį fenomenalų potencialą slepia moterys. Galbūt Europos komisija galėtų mums iškelti kokiu nors iniciatyvų, rodančių, kad yra keičiamas mentalitetas – nes šiandien Europoje kai e, nesėkmingai veikia mažesnė bendrovė, ji yra e, įvardyjama kaip e, netikėlė, nesugebanti dirbti. Tuo tarpu Junktinėse Amerikos valstijose e, E, to nesibauginama. E, galėčiau pateikti pavyzdžių. Europos komisija poveikio vertinimą atlikinėja ištisus metus ir mes tai galėtumėm kritikuoti. Ir darba turbūt reikėtų naujų taisyklių. Gal komisija galėtų patikrinti, kaip yra įgyvendinama mažų ir vidutinių įmonių politika. Kaip mažoms ir vidutinėms įmonėms galėtų būti padaryta išimtis ir jums nebūtų taikomos e, taisyklės? Ar yra kokia konkreti pateisinama priežastis, kodėl e, tos įmonės yra įtraukiamos į taikymo apimti? Gal jūs galėtumėt patvirtinti, kad tikrai komisija taip elgėsi praktiškai? Ačiū. Pone Hercog. Ačiū pirmininkė, bandysiu kalbėti labai trumpai, bet aš turiu išsakyti dvi mintis savo vardu ir dar Patricija Toja, mūsų šešėlinė pranešėja, kuri čia netėjo, prašė, kad už ją pakalbėčiau. Pirmiausia, noriu pasveikinti įmonių generalinį direktoratą, taip gerai suorganizavus skaitmeninę savaitę. Tai turbūt vienas iš įdomiausių uždavinių ir renginių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jūs jau antrą kartą apie tai kalbate ir aš tikrai sveikinu. Kitas komentaras, kurį aš norėčiau pasakyti, kad ir kas bebūtų daroma ES lygių, viskas turėtų baigtis valstybių narių veiksmais. Komisija ir parlamentas turi mesti iššūkį valstybėms narėms, kad jos neatsisakytų MVI sektoriaus politikos. Vengrijoje 83 procentai mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtų planų yra įgyvendinta. Bet e, aš bijau, kad kozme tam tikrai tų priemonių netenkinsim. Dėl kozme mūsų šešėlinė pranešėja nori pasakyti, kad programa yra labai ambicinga ir detali, bet padaryti reikia dar daugiau. Galutinis tikslas - atverti augimo potencialą. Ir tai yra gyvybiškai svarbu MVI ir ES visuomenės išlikimui. Mums išlieka viena iš didžiausių problemų susijusių su kreditavimu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bankai piknaudžiauja paskalomis MVI, todėl mažtutinės įmonės kenčia dėl grinųjų pinigų stokos arba ir neretai jos neturi pakankamai kapitalo. Ta problema išlieka rimta ir turime suprasti, kad e, nesunkiai prieinamas finansavimas yra būtinas ūkiui atgaivinti ir darbo vietoms kurti. E, finansavimo pro, politikos neužtenka, reikia jas papildyti struktūrinėmis programomis. E, labai svarbu, kalbant apie mažas vidutinės įmonės, pabrėžti tarptautinį konkurencingumą. E, finans, finansinė pagalba negali būti traktuojama kaip vienintelis būdas skatinantis augimą. Reikia kurti naują versliškumo kultūrą, kuri neapsiribotų ES ribomis. ES turi būti mąstymo centre ir kalbantys su bet kokiu mažos ar vidutinės įmonės e, savininku turėtume suprasti, kad e, jie e, turi akcentuoti mokymą ir švietimą, kas yra būtina tam, kad bendrovės galėtų išsiplėsti iki tarptautinių rinkų. Kalbant apie kozmę ateitį, turime pasakyti, kad ten yra numatyta daug skirtingų principų ir ES įsikišimo sričių, tačiau nėra detaliai pasakyta, kaip tas įsikišimas gali būti organizuojamas, ypač kai kalbame apie uh, E, internacionalizavimą ir padėties gerinimo sritis. Pone Tojer, kaip ir daugelis kitų, prašo, kad ypatingas dėmesys būtų skirtas lyčių lygybės klausimui. Ji pabrėžė, kad e, Europoje, kuriant tarptautiškesnę, e, modernesnę MVI bendruomenę, turėtume galvoti apie lygiavertiskesnę visuomenę. E, E, ponė Toer atspindi e, socialistų nuomonę, būdama šešėlinė pranešėja. Ačiū. Grazie, la parola Audi. Merci, madame la présidente, et merci. Ačiū, ačiū gerbiama pirmininkė, ačiū komisijai, kad jie išsakė visus e, pasiūlymus. Pirmiausia, bendros pastabos, visi pasaksiu, apie tai kalbėjo, nėra jokios priežasties išskirti turizmą ir e, man atrodo, kad būtų nenaudinga e, tokius patikslinimus įrašinėti šį dokumentą. Dėl supaprastinimo aš labai aiškiai mačiau e, problemą susijusią su apskaitos supaprastinimu. Pono Štoiberio e, grupė, e, manau, išsakė tam tikrus nesusipratimus, kaip pono Štoiberis sako, kad reikia panaikinti apskaitą, tai skamba idiotiškai. E, Mažos ir vidutinės įmonės turi būti deramai e, šviečiamos, mokomos, kaip tai daryti. Reikia supaprastinti, bet negalima visiškai panaikinti. Mes visi suprantame, kad sudėtingumo problema yra susijusi ne su apskaita, o su valstybių narių reglamentais, su fiskaliniais reglamentais, socialiniais reglamentais. Aš esu iš valstybės narės, kuri yra pasaulio čempionė reglamentuojant bendrovę. Ir todėl būtų uh, E, kvaila taip elgtis. Valstybės narės turi supaprasinti esamą padėtį. Ir e, dėl ES. Kiekvieną kartą, kai tik komisija sukuria naują normą ar direktyvą, ji turėtų reikalauti, kad kiti du būtų ištrinti e, reglamentai ar direktyvos. Dėl mažų ir vidutinių įmonių galiu pasakyti, kad iškyla bendrovių vadovų amžiaus problema. Mes matome, kad reikia sukurti vidaus rinką, kuri būtų artimesnė MVI. MVI turi būti uh, suinteresuotos bendrauti su kitomis bendrovėmis per uh, mažų ir vidutinių įmonių um, asociacijas, federacijas. N naujos jaunos bendrovės turėtų aktyviau tą daryti. Pačios mažiausios bendrovės e, e, turėtų stengtis išlikti, nes reikia mažinti jų e, bankrutavimo skaičius. Kodėlgi taip atsitinka? Daž neretai tai atsitinka dėl prasto finansavimo, galimybių dėl blogos apskaitos ir po 3-4 metų jos neretai miršta. Turėtume stengtis remti jaunus verslininkus, naujas bendrovės Kitas dalykas, kalbant apie socialinį dialogą, geras e, socialinis dialogas MVI yra susijęs su konkurencingumu. Ir e, Lisabono sutartyje jau yra aiškiai pasakyta, kad socialinis dialogas turi vykti ES mastu, kad būtų sukurta gera socialinė atmosfera mažos ir vidutinėse įmonėse. Grazie, signor Odį, la parola signor Langen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, bei dem Ačiū gerbima pirmininkė. Generalinio direktoriaus pranešimas man sudarė įspūdį, kad smulkių ir vidutinių įmonė politika turėjo, prasi, turi prasidėti dabar, juk tai turėjo būti pradėta seniai, e, seniai. E, ir aš pamenu, kad komisaras Bagerman, kuris atsistatydino 99 e, metais, jau tada e, didelį dėmesį skyrė šiam klausimui. Jau komisija nuo 99 metų nieko nepadarė šioje e, srityje ir tik tai atmetė visas e, Europos parlamento iniciatyvas šioje srityje. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kaip ar komisija yra pasirengusi e, mokslinių tyrimų programoje atkreipti dėmesį ir į smulkės ir vidutinės įmonės. Jau 15 metų apie tai kalbama ir investicinio banko įmonės turėjo finansuoti smulkės ir vidutinės įmonės, tačiau biurokratija yra pernelyg sunki. Ir trečia, tam, kad todėl, kad e, kad labai sunku teikti paraiškas ir naujai įkurta įmonė tiesiog nesusitvarko su ta užduotimi. E, žinoma, e, kosme yra e, tik tai pasiūlymas ir parlamentas ne tik turėtų pritarti visai programai, bet ir biudžetui. Ir aš manau, kad jūs turėtumėte pasiremti pastarųjų dešimtmečių patirtimi. Ir aš esu įsitikinęs, kad uh, E, daugelį nuostatų, kurias minėjo ponas Riubik, Nibler ir e, Benson, e, dėl to, kad ES nėra palanki vieta naujam verslui. Tai reikėtų pagalvoti apie tai, kad ES lygmuo yra būtent skirtas vidutinėms įmonėms. E, o juk ir turėtume atskirti smulkų verslą nuo vidutinio, nes juk vietinis kepėjas neeksportuoja savo gaminių į kitas valstybės. E, dėkuoju, ponas Langen ponas Odė. E, e, jis neišnaudojo viso pasisakymo laiko, jis norėtų dar kažką pasakyti. Ačiū, pirmininkė, aš tiesiog pamiršau paminėti prieigos prie viešųjų pirkimų problemą. Nes dabar esame parlamente prieėmę didelę daugumą rezoliuciją, dar su komisaru Makryvi. E, mes reikalavome, kad būtų numatyta išimtis smulkioms sutinėms įmonėms dėl prieigos prie viešųjų pirkimų ir norėčiau išklausyti jūsų nuomonės. Būtent kokia, ar gali būti numatyta kvota e, prieigai, smulkių vidutinių prieigai prie viešųjų pirkimų. Ačiū, pana Tukovič. Hvala lepa, gospa predsednica. In zahvala tudi gospodu Krojcmanu in generalnemu. Dėkuoju. Gerbiama pirmininkė, leiskite padėkoti ponui Kroicmanui ir generaliniam direktoriui už labai įspūdingas e, prezentacijas, kurias jie šiandien mums pateikė. Aš e, daug metų e, dirbau verslo srityje ir norėčiau pasakyti, kad svarbiausia dirbti ir veikti greitai, kol rinkos nenukraujavo, nes, mes, nes įmonės miršta kasdien. Todėl atsako skuba yra svarbiausias dalykas. Aš sutinku su tuo, ką sakė anksčiau kalbėję kolegos. Jeigu pagalvosime apie jaunimą, apie jaunus verslininkus, tai pasakyčiau, kad jaunimui yra labai sunku įsitvirtinti veslę. E, ir mes, e, mums nepavyksta paskatinti juos imtis rizikos. Ir jeigu jaunam verslininkui nepavyksta, tai e, čia galime lyginti su jungtinių valstybių ar Kinijos statistika. Taigi problema e, yra susijusi taip pat ir su intelektinė nuosavybė. Ir labai sunku gauti europinius e, patentus, tai užtrunka e, ilgą laiką. 2,5 milijardo eurų tai yra nepakankama suma. Jeigu kalbame apie vidutinės ir smulkės įmonės, jūs puikiai pamenate, kad Tai yra mūsų ekonomikos ramstis. Ir nepakanka suteikti jiems e, prieigą prie finansavimo. Neturint prieigos prie e, finansų, prie kreditų, neįmanoma kažko parduoti tarptautiniai rinkoje. Dėkuoju. Ponas Keli, prašau. Kvevoč. Uh, Ačiū, kolegos jau paminėjo keletą svarbių dalykų, aš e, nesiplėsiu, tačiau norėčiau paminėti keletą aspektų e, iš e, savo taksų požiūrio, iš savo požiūrio kalbėjome apie prieigą prie finansų. 91 mažų įmonių e, procentas laiko, kad dabar yra daug sunkiau gauti kreditą nei anksčiau ir 50 procentų įmonių buvo atsakyta neigiamai e, suteikti finansavimą. Ir tai rodo, kaip sunku daryti pažingą tokioje aplinkoje. Antra, prieiga prie rinkų yra taip pat labai svarbus aspektas, Ir aš manau, kad vis daugiau ir daugiau individų e, perka internetu, todėl tą statistiką, kurią jūs minėjote, 70 procentų smulkių įmonių nepriekiauja už ES ribų ir 70 procentų įmonių nepriekiauja už savo e, šalies ribų. Ir neseniai sutikau vieną moterį, kuri e, neseniai įsigijo e, suknelę e, savo šventėj internetu. Ir mes, kalbant apie Europos fondą skirtą prisiderininti prie globalizacijos padarinių, Dauguma e, lėšų yra e, panaudojama netinkamai e, ir jos panaudojamos netiesiogiai tam tikrų poreikių tenkinimui. Mes turėtume stengtis padėti naujoms įmonėms ir stengtis nešvaistyti lėšų netinkamos priemonėms. Taip pat atkreipti dėmesį norėčiau į moteris e, verslininkės, kadangi čia glūdi didžiulis potencialas ir turime sumažinti biurokratiją. Patirtis rodo, kad mus, mums kol kas to nepavyksta padaryti. Ponas Langė minėjo apie vidutinės įmonės ir aš manau, kad reikėtų atskirti vidutinės ir mažas įmonės. Turėtume e, nesuplakti jų į vieną, kadangi jos yra labai uh, skirtingos ir yra labai didžiulis skirtumas tarp vidutinių ir labai smulkių įmonių. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, e, nematau e, ne vienos e, šalies valstybės, kur yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai verslui. Mes turime sukurti konkurencingą uh, regioną pasaulyje, kur galėtume e, remti valstybės. Dėkuoju. Pone Ford. Aš labai trumpai. Sumažinti biurokratiją turėtų, biurokratijos mažinimas turėtų būti e, pagrindinis prioritetas. Ir kaip ponas Kelis e, sakė, reikia reikėtų atskirti mikro įmonės ir vidutinės įmonės. Mane, man kelia nerima tai, kad naujos taisyklės ir teisės aktai nėra e, nagrinėjami smulkių ir vidutinių įmonių požiūrių. Todėl, kad kiekvienas teisės aktas turėtų būti e, pasvertas ir šiuo požiūriu. O kas dėl skolinimo smulkioms ir vidinė, vidutinėms įmonėms, tai čia e, susidurėme su kapitalo pakankamumo direktyva. Ir aš tikrai remiu iniciatyvą šioje srityje. Turiu galvoje SIP programą. Kai kuriuose valstybėse ši e, SIP programa e, puikiai veikia, kitose valstybėse uh, E, ji yra pernelyg sunkiai biurokratiškai prieinama. Todėl turėtume pasižiūrėti, e, kokius tos supaprastintus instrumentus naudoja kai kurios valstybės narės. Ir taupomieji e, bankai, kurie yra pagrindiniai skolintai smulkiajam verslui, e, kaip jie galėtų supaprastinti savo biurokratiją. Prieiga prie Europos rizikos kapitalo, kuris e, pastaruoju metu augo. Ir šiuo metu yra tokios sąlygos, e, gerokai lengviau pasiekti finansavimą iš bendraminčių ir iš verslo angelų negu iš e, finansinių institucijų. Dėkuoju. Pone Dekastiliu. Ačiū, e, gerbiama pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovui ir pranešėjui. Aš prisijungiau prie jūsų šiek tiek vėliau, tačiau esu puikiai susipažinusi su šia tema. Komisijos e, siūlymas yra tikrai puikus ir kaip e, ponas Langen sako, šių Šiuo klausimu mes dirbame jau labai seniai, tai yra jokia naujiena. Na, o kas dėl finansavimo, supra, supaprastinimo, tai taip pat nieko naujo. Tačiau yra trys dalykai, kuriuos, į kuriuos reikėtų sutelkti dėmesį. Visos Europos iniciatyvos siekiant sukurti pridedamą e, pridėtinę vertę smulkioms ir vidutinėms įmonėms Europoje. Apie tai buvo kalbėta jau anksčiau. Tai yra trys ramščiai. Tai yra finansavimas, supaprastinimas, administracinis supaprastinimas ir suderinimas. Tai yra trys ramščiai kuriais turėtume remti visas savo priemonės. Kas dėl finansavimo, e, e, tai čia galėtume dar e, truputį pakoreguoti, nes aš manau, kad turėtume atskirti mikro įmonės ir smulkės įmonės ir su mikro įmonėmis turėtume elgtis visiškai kitaip. O dėl administracinio supaprastinimo, tai aš manau, kad tai turėtų būti programos Horizontas 2020 kelrodė žvaigždė nes daugelis bandymų, kurių imasi e, smulkus verslininkai, e, tie, kurie tikrai nori e, aukti ir tapti didesniais, pavyzdžiui, kepiklėlė, juk nori sukurti kepyklų tinklą, tiesiog žengti toliau. turėtų tuomet būti galimybė aukti ir didėti. O suderinamumas turi būti glaudžiai susijęs su vidaus skaitmeninė rinka. Tai yra ypatinga galimybė uh, vystyti e, ypatingai smulkės, bet ir vidutinės įmonės. Na, o įstatymų e, suderinimas priekybos įstatymų ir nuostatų suderinimas turėtų tapti realybę. Tai yra lemiamas e, aspektas smulkių ir vidutinių įmonių ateičiai. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį e, pranešėjui ponui Kreutzmann. Gal e, jis taip pat galėtų užimti mano vietą 15 e, minučių, kadangi turėčiau trumpam išeiti. Ačiū gerbiama pirmininkė. Tai, ką sakė e, kolega Langen, ir iš viso suabejojo e, tokios programos būtinumu. Taip galima abejoti, ar reikalingos nacionalinės tokios programos, tačiau kosme programa yra tarp valstybinė programa. E, ir čia buvo paminėtas smulkus e, kėpėjas. Todėl e, yra nemažai inovacijų numatytų programoje Horizontas 2020. Kalbant apie biurokratijos mažinimą ir tai, kaip smulkios įmonės e, galėtų pasinaudoti tomis e, programomis. Taip pat turime aiškiau apibriežti įvairius e, dalykus, siekdami sumažinti biurokratiją ir suteikti galimybę smulkiems verslininkams pasinaudoti horizontas 2020 teikiamais privalumais. Visą tai, ką kalbėjo komisija, yra tiesiog konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos tiesinys. Tai nėra e, e, ypatinga naujovė, tai yra tiesiog e, egzistuojančios programos tiesinys. E, tačiau galvojant apie prieigą prie finansavimo ir prieigą prie rinkų, galbūt reikėtų sukurti e, paramos priemonę. Neturiu galvoje, kad nacionalinės programos, e, paramos programos turėtų būti pakeistos, e, tačiau reikėtų tarp valstybinės programos tačiau ji turėtų būti e, efektyvi. Aš pasižymėjau jūsų e, siūlymus, šią temą bus surinktas e, seminaras, bus surinkti klausimai ir galėsime plačiau kalbėti šią temą. Dėkoju. Dabar žodis komisijai. Prašau. Ačiū. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, kurie tikrai palėtėte svarbiausius šios siūlymo aspektus ir aš manau, kad nesutarimo nebuvo, nes visų nuomonės smulkių, dėl smulkių ir vidutinių įmonių vaidmens ekonomikai yra vienoda. Tačiau klausimas yra e, dėl apirbėžties Ar mes turėtume įtraukti į šią savoką e, mažas vidų e, įmonės, ar turėtume įtraukti mikro įmonės, ar reikėtų išplėsti netgi šią savoką iki didesnių įmonių, kurios turi iki 500 darbuotojų. Jeigu apibrėžti peržiūrėsime, tai turėtų būti padaryta remiantis bendros, bendrų sutarimų. Tačiau šiuo momentu turime remtis esamą apibrieštimi. Kosme programa, kaip sakė ponas Kosme, aiškiai pasakė, tai nėra vienintelė programa skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Yra e, regioniniai fondai Yra Europos socialinėme fonde skirtos e, lėšos, e, yra Horizontas 2020. Tačiau ši programa yra sutelkta grinai e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra SIP programos tasa ir mes norime, kad ši programa susitelktų į tai, ko, kokią galima sukurti pridėtinę vertę smulkiosioms įmonėms Europoje. Mes e, matome e, tą pridėtinę e, vertę gerinant prieimą prie finansavimo, taip pat supaprastinant ir palengvinant prieigą prie rinkų. Prieiga prie finansavimo. Visi sutinka, kad čia trūksta likvidumo. Mes jau dabar naudojamės finansinėmis priemonėmis E, kurias valdo Europos investicinis fondas. Ir čia yra daugiau prašymų, paraiškų, negu mes galime patenkinti. patenkinti. Rizikos kapitalas. Daugelis e, e, pasisakiusiųjų yra visiškai teisūs, mes turime pritraukti daugiau rizikos kapitalo ir tai yra labai svarbus aspektas. Supaprastinimas. Mano nuomonė, nėra nei vieno, kuris, kuriam labiau rūpėtų taisyklių supaprastinimas. SME e, smulkių ir vidutinių įmonių e, testas turėtų parodyti, turėt, kur turėtume susitelkti ateityje. Ir turėtume galbūt taikyti principą pradėk nuo mažo. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Nibler, e, poniai Ford už jų komentarus, nes tai tikrai yra labai svarbus e, dalykas, kalbant apie supaprastinimą, apie administravimo supaprastinimą. O prieiga prie rinko, rinkų. Tai galiu, galiu pasakyti, kad 17 procentų biudžeto yra skiriama viešiesiams pirkimas ir tik vienas procentas skiriamas smulkių ir vidutinių įmonių skatinimui. Kodėl mes neturime kvotų čia? Galbūt todėl, kad e, yra tam tikri e, apribojimai e, ir yra pasaulio priekybos organizacijos nuostatos ir komisija rytoj ketina patvirtinti paremti e, siūlymą e, dėl prieigos e, prie viešųjų pirkimų, kad smulkios ir vidutinės įmonės galėtų lengviau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Prieiga prie trečiųjų šalių rinko. Ar mums reikėtų į tai nekreipti dėmesio? Pavyzdžiui, BRICS valstybės 2030 metais sudarys 70 procentų bendrai sukariamo, sukuriamo BVP. Ir mes negalime į tai nekreipti dėmesio. Tai Rusija, Brazilija, Kinija, Indija. Todėl Manau, kad tikrai norime padėti savo smulkioms ir vidutinėms įmonėms palengvinti prieigą ir prie trečiųjų valstybių e, rinkų. Koks yra skirtumas e, tarp horizontas 2020 ir e, kitų smulkių ir smulkių įmonių programų? kad horizontas 2020 yra sutelkta į pagrindai mokslinius e, tyrimus ir pažangą, o e, kosme skirta e, pagrindę smulkių ir vidutinių įmonių konkurencingumo skatinimui. Taigi, kaip buvo minėta, dar bus surinktas seminaras, bus surinktas klausimai šios programos tema. Aš nenorėčiau daugiau išsiplėsti, kadangi bus tam progų ateityje. Ir dėkuoju visiems pasisakiusiems e, tikiuosi, kad galų gale mes tikrai parengsime puikią programą, kuri papildys mūsų pastangas ir esamas priemonės. Ir jūs esate tikrai teisus, sakydami, kad mes pradedame ne nuo nulio, tačiau mes dabar siekiame daugiau. 2008 e, E, priimtas smulkaus verslo aktas, Erasmus programa jauniems verslininkams, e, finansiniai instrumentai, e, finansinis internacionalizavimas ir taip toliau, ir taip toliau yra tikrai svarbus žingsniai, tačiau mums dar reikalinga parlamento parama. Dėkoju. komisijos atstovai. Panašu, kad aš esu čia vyriausias komiteto narys. Ponas Royal, ponas Langen gal turi daugiau patirties, bet mano gyvenimo patirtis ilgiausia. Pone Langenai, žodis jums. Kągi aš turiu klausimą generaliniam direktoriui. Daugelis kolegų prašė daryti skirtumą tarp mikro įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių, nes prieiga prie rinkos skiriasi šioms trims kategorijoms ir jūs neatsakėte apie apibrieščių, neatsakėte apie, į klausimą apie apibrieštis. Man atrodo, kad bus stu, atlikta studija dėl apibrieščių. Dėl pon, tačiau, ponia Langen, aš nenorėčiau eilę metų kalbėtis apie apibrieštis ir nieko nenuveikti MVI labui. Apibrieštys yra svarbu, tačiau kur kas svarbiau yra veikti šiuo atveju ir kaip buvo teisingai pasakyta, jaučiame, kad turime paskubėti. Žinau, kad visiems patinka apibrieštys, tačiau 27 valstybėms susitarti ir parlamento nariams susitarti dėl apibrieščių to padaryti lengvai neįmanoma. O ką tuomet darysime su tomis 23, 23 milijonais įmonių? Taigi, kaip sakė ponas Kukovič, reikia paskubėti, atliksime studiją, pasikalbėsime apie apibrieštis, tačiau kol kas tikrai nestabdysime pažangos, kol tarsimės dėl tų apibrieščių. Pirmininkas dėkoju. Seminaras dėl finansavimo priemonių yra numatytas balandžio 11 dieną. 25 balandžio bus seminaras dėl finansavimo priemonių konkurencingumo ir inovacijų programos, 8 gegužės klausimai dėl MVI ir turėsime nemažai galimybių aptarti šį klausimą. Kalbėsime ir apie lankstumą. Na ir žinau, kad ne visi galės e, gal dalyvauti tuose renginiuose, dėl to, kad sutampa posėdžiai. Dabar konkurencingumas ir verslo galimybės. Ponas Riubigas pristatys klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai sklandžiai periname prie susijusio klausimo. Kalba eina apie MVI tarptautinį kontekstą, kaip jį būtų galima tobulinti. Eilę metų vyko PPO Dohos dėrybinis raundas. Na ir pirma tema yra priemonė, prie, priekybos lengvinimas MVI. Ir turime labai atsakingai spręsti šį klausimą. Jeigu daugia šalių pagrindų nepavyks, galbūt pavyks dvi šalių ir čia gal komisija mums padės, reikalingas PPO registras dėl visų saistančių importo eksporto taisyklių, nes smulkioms didinėms įmonėms, verslo įmonėms labai sudėtinga, kur yra daug korupcijos, taigi reikia tiksliai žinoti, kurios taisyklės yra visapusiškai saistančios ir PP e turėtų paskelbti saistančių taisyklių sąrašą, kuo galima skaidriau. Dėl finansavimo, kaip ir su kosme programa, eksporto srityje yra šiek tiek sudėtingiau nes yra ir obligacijų, ir garantijų, kurios turi būti skiriamos. Taip pat e, palankiomis sąlygomis skiriamos paskolos, taigi reikia parengti visą scenarijų eksporto įmonėms, nes kalba eina iš ties ir apie rizikos kapitalą, ir apie tai, kad e, rizikos kapitalas turi būti bendra finansuojamas ir tai nėra lengvas iššūkis. Tai turėtų sulaukti daugiau mūsų dėmesio. Galiausiai švietimas, tolesnis mokymas Per mažai pas mus yra amatininkų, per mažai inžinierių, per mažai architektų, per mažai netgi konsultantų tarptautinėme kontekste. Reikia daugiau pritraukti tokių specialistų, kad kompensuotumėme už prarastus specialistus, specialistus, reikia daugiau dėmesio skirti migrantams, kurie nutiesia tiltą tarp įvairių kultūrų ir gali, gali mums leisti užmėgti naudingus kontaktus. Erasmus programa jauniems verslininkams, ji turėtų būti išplėsta. Tai turėtų tapti Erasmus Mundus programa, pagal kurią jauni verslininkai galėtų dalyvauti mainų programuose tarp Europos ir kitų regionų, tam, kad įgytų patirties svetur, ir įsitrauktų į aktyves mainų programas. Tai yra aktualu ir komisijai, ir išorės veiksmų tarnybai. Taip, taip pat reikia parama, reikalinga parama dėl techninių standartų, intelektinė nuosavybė, aišku, irgi yra labai nemenkas iššūkis MVI. Taip pat reikia kurti verslo klasterius, tinklus, Reikia plėtoti tuos, kurie jau egzistuoja, Europos klasteriai ir įmonių klasteriai ir tinklai. Taip pat reikia pažvelgti, ką daro kiti žemynai. Turime pažvelgti, kokia vyroja pasaulyje geriausia praktika, numatyti matmen, su, sukurti matmenis, rezultatų lenteles, kad galėtumėme pasitelkti patį geriausią modelį Europai Ir taip jau egzistuoja daug skirtumų tarp įvairių ES valstybių narių ir netgi regionų, egzistuoja įvairių paramos priemonių ir galbūt galėtumėme sukurti miestų partnerystės tarptautiniu mastu ir remti ypatingai MVI, kad jos galėtų užmėgsti, plėtoti kontaktus, burtis į tinklus. Tikrai Yra nemažai ką, e, dalykų, kuriuos galėtumėme nuveikti ir turėtumėme viską pastumti šiek tiek kitą linkmę, kryptimi. Dėkoju, ponė Riubikai. Dabar pasisakys šešėlinį pranešėjai. Jeigu jų nėra, galbūt kažkas jiems atstovauja. Pone Toja, socialistų vardu. Prašau. Prašau. Kažkas pasisako, ponios toja vardu, socialistų vardu? Jūs? Ar niekas nepasisakys e, ponios tojos vardu? Man atrodo, aš jau pasisakiau ponios tojos vardu. Ankstesnėje kalboje jau perdaviau jo žodžius. Alde frakcija, pana Johansson irgi nėra. Žaliųjų vardu, Butihofer, jo irgi nėra. ECR, ponia Ford, ponia Ford, žodis jums. Ir tada išklausysime kitų komiteto narių. Pone Ford, prašau. Žodis jums. Gal galite man skirti minutę? Gerai. Tada gal paprašysiu pasisakyti kokį nors kitą komiteto narį. Ponas Riubikas. Pasakyti apie pono Riubiko pranešimą. Tai prašau žodis jums, kalbėkite. Ačiū, pirmininkė. Gal ne visiškai vienas kitą supratome, aš nenorėjau pasisakyti kieno nors vardu, bet galiu be jokios abejonės pasisakyti savo vardu. Pasakyti, ką aš manau, jeigu galiu. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra įmonių dydis. Yra mikro įmonės, mažos ir vidutinės įmonės. Taigi šios im, trys įmonių kategorijos yra labai svarbu ir jos galės eksportuoti tik tuomet, jeigu bendradarbiaus, jeigu bursis į technologinės platformas ar klasterius, tik tokiu būdu šios įmonės galės integruoti savo technologijas, žinias ir tik tokiu būdu žinios bus skleidžiamos plačiau. Tai yra vienintelis būdas smulkesnėms įmonėms išgyventi ir įsitraukti į eksportą. Ponas Pirilio. O po to ponia Ford. Ačiū, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie kolegę ponę e, Toją, ponę Hercog pasisakė ponios Toją vardu. Na, aš norėčiau štai ką pasakyti. Pirmiausia, aišku, padėkoti pranešėjui už jo pasisakymą. Bet šiandien ypatingai norėčiau pabrėžti, kad plenarinėme posėdėje esame jau balsavę dėl to, kad reikia sparčiau pasinaudoti žuvininkystės fondo lėšomis ir padidinti europinę, europinį įnašą 10 procentų, nes yra daug nedidelių, labai nedidelių įmonių, kurios tiesiog negali sauliaisti bendrafinansuoti tam tikrų projektų. Tai reiškia, kad, na, iš ties išgyvename sudėtingus laikus, tačiau smulkios vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas. Ir mums reikia, kad Europa auktų, kad plėtotųsi ūkis. Tam reikia perduoti smulkių vidinių įmonių žinias, iš vienos valstybės į kitą, žinias ir patirtį. Kai kurios valstybės yra daugiau pasiekusios nei kitos šioje srityje, tačiau be jokios abejonės privalome skatinti tokius žinių mainus tarp valstybių. Ir čia svarbus ir mūsų vaidmuo. Turime čia numatyti ir tinkamus išteklius, ponė generalinį direktorių. Deja, tie ištekliai yra ypatingai dabar aktualūs, mums jų reikia labiausiai, nes ir, yra įmonių, kurios anksčiau galėjo prisidėti prie bendro finansavimo, dabar to padaryti negali. Na ir aišku, dar yra ir mokymo klausimas, jūs irgi apie tai kalbėjote. Kalbant apie Europos socialinį fondą, regioninės plėtros fondą, jūs teigiate, kad ten yra numatyti atitinkami ištekliai. Bet mes čia turėtumėme ypatingą dėmesį skirti šiam aspektui. Tas dokumentas, kurį ketiname patvirtinti, jame e, daromos nuorodos ir į Horizontas 2020 programą. Puiku, tačiau manau, kad reiktų tuos fondus, tas lėšas panaudoti taip, kad būtų patenkinti smulkių vidutinių įmonių poreikiai. Tai yra tos įmonės, kurios jau negali išgyventi sudėting, esant sudėtingoms rinkos sąlygoms, nes dėja kol kas tos vieningos rinkos dar ir nėra. Ačiū, Ačiū dabar žodis poniai Ford. Points that were mentioned in the uh, Komisija dviejose savo komunikatuose pameni keletą svarbių dalykų. Vienas iš jų yra informacija mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš e, panašius nusiskandimus girdžiu iš daugelio MVI. Yra tiek daug informacijos šaltinių, informacijos galima gauti daug, bet ji nėra nei kiek naudinga reikiant, e, pasiekiant tai, ko reikia. Todėl aš visiškai suprantu komisijos norą supaprastinti informacijos tiekimą, valdymo struktūrą ir e, užkirsti kelią dubliavimuisi, kada tik tai įmanoma. Tačiau reikia suprasti, kad tai turi, turėtų būti veiksminga. Negalima kurti naujų informacijos portalų, kurie nieko net neša naudos. Valandų valandas gali juos studijuoti, bet jokios naudingos informacijos nerandi. Kai kurios valstybės narės, ypač teikiant prekybos, e, teikdamas prekybos pagalbą mažoms ir tiems įmonėms, sukaupė nemažai patirties. Ypač iš BRICS valstybių. Taigi mes turim žiūrėti, ką mes galime išmokti iš tų šalių, kaip mes galime naudingiau dirbti ir kaip uh, galime neapsiriboti tik tai pliusiukų padėjimų, bet iš tiesų galime suteikti geresnį informaciją. Kita problema - mokėjimų dėlsimas. Aš rengiau direktyvą susijusią su dėlspinigių uh, E, sistema. E, ta direktyva atrodė, kad bus fantastiškai gera, tačiau kai kuriuose srityse ji nepasiteisino. Nors yra sričių, kuriuose ji dirba labai naudinga. Žinau, kad buvo toks atvejs, kai dėl vėluojančių mokėjimų direktyvas stambi bendrovė turėjo nutraukti savo ryšį su mažom vidutinėm įmonėm, nes e, mažmeninkai per daug ilgai jos produktus laikydavo lentynose, o ir mažos ir vidutinės įmonės nebegalėjo uh, naudotis tokiomis kredito sąlygomis, kurios leistų e, suvaldyti e, grinų pinigų srautus teisingiau. E, matėme, kad ta direktyva vietoj to, kad padėtų mažoms vidinėms įmonėms, greičiau jums smogė. Taigi daug kas, kas atrodo labai sudėtinga, iš pirmo žvilgsnio gali mm, pasirodyti įmanoma įgyventi, bet reikia greičiau žiūrėti, kaip kas iš tiesų gyvenama. Ar Visos valstybės perkelė tą direktyvą į savo nacionalinę teisę. Girdėjau, kad Didžioji Britanija ir Italija gyveno, bet ne Vokietija. Kiek aš suprantu, tu Prancūzijoje buvo pasirinkti dar trumpesni sumokėjimo terminai negu numatyta direktyva. Ir ten, atrodo, buvo naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms tas direktyva. Dabar žodis komisijai atsakyti tuos klausimus, gal galėtumėt tą padaryti ir paskui atsakydamas ponas Rubik. Labai ačiū. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes e, jeigu aš teisingai suprantu, mes ankstesnėje diskusijoje viską aptarėme. Turiu pasakyti, kad aš pritariu šiam Prono Rubiko pranešimui. Manau, kad ten bus suteikta labai aiški parlamento pozicija dėl kai kurių esminių klausimų, e, kurie e, turės įtakos mažoms ir vidutinėms įmonėms industrializacijos, industrinės politikos, rinkos reguliavimo sąlygomis. Aš sutinku Pono Rubiką, nes jis yra labai tvirtas mūsų sąjungininkas kovoje už e, mažų ir vidutinių įmonių naudą Mes suprantame dabar, kad PPO taisyklės, lengvatinės paskolos, kvalifikacijos reikalavimai, klasteriai ir panašus dalykai, tinklai gali būti įtraukti ir į SIPIR į kosme direktyvas. Ir aš noriu jums tai padėkoti, nes tie prioritetai yra ir mums prioritetai. Atsakydamas į tai, apie ką jau buvo kalbėta, galiu pasakyti, kad mes labai gerai suprantam informavimo problemas mažoms ir vidutinėms įmonėms, apie kurias kalbėjo ponė Ford. Turėtume vengti tokios padėties, kai mažos ir vidurinės įmonės yra tiesiog paskandinamos informacijoje ir galiausiai jos e, nebegauna tiek tos informacijos, kurios reikia. Tokia informacija gali tik nužudyti mažas vidutinės įmonės. Kitas dalykas, nereikia išradinėti dviračio. Ir aš galiu pasakyti, kad naujosnės valstybių narių surinkta patirtimi. Būtent todėl mes dabar tą e, duomenų surinkimo darbą ir atliekame. E, dėl vėluojančių mokėjimų direktyvos. Galiu pasakyti, kad vicepirmininkas Tajani yra parašęs visoms valstybėms narėms, kad ši direktyva turi būti gyvendinta iki 2013 m. kovo 15 dienos. Valstybės administracija turi sumokėti skolas per 30 dienų. Jis visoms valstybėms narėms parašė, kad nereikia laukti iki galutinės dienos, iki kovo 15, tai reikia padaryti anksčiau. Nes dabar su mažom ir vidutinėm įmonėm pagrindinė problema yra ne ta, kad jos negali gauti finansavimo, bet todėl, kad jos susiduria su daugeliu sunkumų vietos lygmenių, vietos bendrovėse. Tai jeigu norim padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai turim galvoti ne tik apie kreditų e, suteikimą, bet ir apie valstybės įmonių e, E, elgesi su jomis, kad jos laikus turi sumokėti skolas mažoms ir vidinėms įmonėms. Aš matau, kad kai kurios valstybės narės jau reaguoja ir turbūt jos e, gaus tam tikrų rezultatų. Niderlanduose tai galima pamatyti, kitose šalise vis dar parengiamiai darbai vyksta. Toliau reaguojant į pono Perilijo komentarą, aš sutinku su to, ką jūs sakėte. Tos bendrovės yra ekonomikos stuburas, todėl reikia visų priemonių jas įtvirtinti. Labai svarbu, kad tos priemonės būtų visos priimtos. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad Europos komisija laukia visų rekomendacijų, visų pasiūlymų, kuriuos Jūs pateikėte, tačiau mes turėtume savo priemonės orientuoti į paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir visi pasiūlymai, kurie buvo pateikti dėl klasterių, dėl standartų, dėl kvalifikacijų, dėl e, kapitalo, dėl galimybių gauti finansavimą. E, e, informacija apie tai yra platinama ir mes į visus pasiūlymus atsižvelgsime. Ačiū toliau kolega Rubik. Äh, Ačiū. Aš norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui. Komisijos iniciatyva, kurią sukūrė komisijos narys Tajani, e, yra e, orientuota teisinga kryptimi. Mes galvojame, kaip e, galima e, padėti mažoms ir neusimenėms besinaudojančios internetu savo veikloje, suteikiant daugiau e, finansavimo galimybių ir kaip paskatinti jų tarptautinį konkurencingumą. Programa, kuri vadinasi Erasmus jauniems verslininkams, jau yra sulaukusi 3000 paraiškų. Pradžia gera. Galime pasimokyti iš kinų. Ir e, pažvelkime, kiek jie jaunimo išsiunčia į užsienį. Saudo Arabijoje 8 milijardai eurų per metus yra išleidžiama jaunų žmonių mokymui užsienyje. Paskui tie žmonės grįžta į tevinę ir steigia bendrovės. Iš kitų pasaulio šalių galime daug pasimokyti. Bet šiam proje, šiam pro, šiai programai skridami žymiai daugiau pinigų mes galėtumėm įgyventi bent vieną savo tikslų. Tai yra galėtume padėti jauniems žmonėms e, rasti naujas darbo vietas ir kurti darbo vietas. Iš viso yra 23 milijonai mažų ir vidutinių įmonių Europoje. Jeigu kiekviena iš tų įmonių darbintų nors po vieną papildomą žmogų, tai jau kitą dieną nebeliktų bedarbių. Eksportas suteikia daugybę galimybių ir aš noriu padėkoti poniai Ford. Produktai ir paslaugos, e, kurios yra paklausios pasaulyje, yra e, raktas į sėkmę mums. Todėl turime investuoti, siekti pelno, mokėti gerus atlyginimus ir taip išeiti iš krizės. Ačiū. Toliau perinam prie kito darbo tvarkės klausimo. Šešto bendradarbiavimas su užsienio partneriais energetikos politikos klausimais, strateginis požiūris siekiant saugaus, svaraus ir konkurencingo energijos tiekimo. Suteiksiu žodį Editai Herzog. Ačiū, bet ji dabar skambina, atrodo. Ja. Frau Kollegin Herzog, Miss Herzog. Pone Herzog jums žodis e, kitų klausimų, nes jūs esate pranešėję šeštojų klausimų ir žodis jums. Gal galėtumėt pradėti? Uh, Atsiprašau, ponė Krosmanai, bet mano gydytoja čia skambino, buvo labai svarbus skambutis. Kolegos, dėl e, pranešimo apie išorės užsienio politiką ir pakeitimų tas rytyje galiu pasakyti, kad mes e, išlošėme laiko, nes AFET komitetas savo e, dokumentą dar rengė, o mūsų pranešimas bus patiktas komitetui balsuoti gegužės 7 ar 8 dieną, prieš pat Europos dieną, taigi turim pakankamai laiko dėryboms. Galėčiau padėkoti e, visiems už 182 pakeitimus, tikrai daug pakeitimų gavome, stengiamės parengti kuo daugiau kompromisinių pakeitimų Tikiuosi, kad e, dauguma kolegų masto panašiai kaip aš ir neturėtų iškiltis rimtų prieštaravimų ar ginčių. Ypač noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, poniai Karvajau, ponui Klod Turmes ir kitiems. Pone Valijan taip pat dalyvavo. Manau, kad dabar daugiau ir nereikia kalbėti, nes pranešime nėra esminių prieštaravimų. Mes bandome pasiekti kompromisinį pakeitimą ir rasti geresnę formuluotę, bet supratome, kad reikia geriau funkcionuojančios, sujungtos, integruotos Europos vidaus rinkos. Norime surinkti daugiau informacijos iš valstybių narių, reikia geriau koordinuoti e, tos informacijos rinkimą ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas išliks vieningas e, eidamas šią kryptimį. Kadangi laiko nedaug, aš norėčiau greičiau išklausyti savo kolegų nuomonės, o ne pati kalbėti. Labai ačiū. Dabar šešėlinios pranešėjams žodis. Po tris minutės kiekvienam. Kadangi koordinatorių posėdis 17 val. turi prasidėti ir jis gali užtrukti. Pone Karvalio iš EPP. Present, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Hercog už gerai padarytą dokumentą. Iš esmės su turiniu sutinku. Ir be to, manau, kad šis pranešimas yra labai rimta parama e, teisėkūriniam dokumentui, kurį rengia ponia Karins. Aš parengiu visą eilę pakeitimų, kurie šiek tiek subalansuotų keletą klausimų. Pavyzdžiui, siekiant pusiausvyros tarp pasiūlos ir paklausos, pusiausvyros tarp vartotojų ir gamintojų valstybių. Taip pat turime siekti pusiausvyros tarp industrializuotų šalių ir be atsirandančių naujų šalių. Taip pat turime siekti pusiausvyros tarp skirtingų ES dalių - rytų, pietų, viduržėmio jūros regiono ir vakarų pakrantės palei Atlanto vandenyną. Todėl mes kiek galėdami stengiatėmis e, diversifikuoti kilmės valstybės ir tranzito valstybės. Aš taip pat e, parengiau pakeitimų, kuriais bus e, aiškesnės nuorodos daromos į technologijas ir technologinį bendradarbiavimą. Taip pat sakiau, kad reikėtų labiau akcentuoti uh, standartus e, bendradarbiavant su trečiosiomis šalimis, pirmiausia, standartus naujoms technologijoms. Nematau jokių problemų ar e, nesutarimų skirtingose pakeitimų grupėse ir aš tikiuosi puikaus bendradarbiavimo. Manau, kad e, procesas bus nesunkus ir mes galėsime pasiekti kompromisus. Ačiū. Vielen Dank. Äh, nun käme für die ALDE Frau Valli. Dėkuoju. Aldės atstovės nėra. Prašau, panas Turmes. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai. Kad tiesiai perduočiau savo žinę poniai Edit. Dėkuoju Jums už pranešimą. Yra vienas e, klausimas ir Jūs taip pat jį pabrėžėte. Tai yra e, koordinacija tarp valstybių narių ir ryšiai tarp ES ir Kinijos. E, ir, ir mes turėtume išvengti kad valstybės narės gintų skirtingas pozicijas prie to paties dėrybų stalo. Na, o kalbant apie strateginį bendradarbiavimą technologijos srityje, tai manau, kad turėtume pažvelgti, ką e, numatom, e, kas yra numatoma rinkoje per artimuosius 20 metų. Manau, kad per, dviejus, per du, tre, du, tris mėnesius galima būtų atlikti šį įvertinimą e, e, atsinaujinančių energijos šaltijų panaudojimas, elektros energijos perdavimo sistema ir mikrotinklai. Tai e, sudaro maždaug 70-80 procentų, jeigu nedaugiau rinkos apimties nepaisant visų tų milijardų, kuriuos į, įdėjome ES biudžetą. Čia, manau, turėtume nustoti daryti spaudimą rinkoms e, e, tinklų atžvilgių. Besivystančios e, šalis yra vienas es aspektas, kuriam turėtume skirti daugiau dėmesio. Šiais, šie metai jungtinių tautų yra e, paskelbti e, metais e, padidinančiais prieigą prie energijos. Ir tai yra tikrai procesas, kuris nesibaigęs. Tai yra Rio procesas. Ir Aš manau, tai yra unikali galimybė šiais metais perduoti žinę e, besivystančioms valstybėms. Mes kaip europiečiai galėtume padėti e, toms valstybėms ne tik e, biudžeto eilučių prasme, bet ir techninę parama, technologija parama. Ir, ir, ir Europoje sukurtas mažai energijos naudojančių e, namų e, e as, e, koncepcija yra labai novatoriška. Taigi, to, tai reikėtų įdėkti ir Europos teisės aktus. Ir jeigu mes norime sukurti stabiles eksporto rinkas iš besivystančių šalių į Europą, turime nustatyti e, bendrą būvio ciklo e, įvertinimą ir kaip mes sprendžiame e, sąnaudų klausimą Granulės, kurias mes e, e, naudojame e, dažniausias, yra iš Europos. Tačiau yra anglies gavybos įmonės, kurios perka granulės iš Kanados ir netgi Afrikos valstybių. Jeigu mes norime sukurti stabiles rinkas, turime nuo pat iš pat pradžių nustatyti tvarumo kriterijus ir aptarti e, su tomis valstybėmis, kaip e, pasiekti to. Dėkuoju. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ... Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite pasveikinti Edit, nes tai, ką ji padarė, tikrai įspūdingas dalykas, labai puikiai parašytas dokumentas ir yra labai nedaug dalykų, kuriuos e, dar reikėtų pridurti. Tačiau norėčiau paminėti keletą e, dalykų ir taip pat kitų kolegų dėmesį norėčiau atkreipti į tai. Atrodo, kad žinios apie e, centrinę ir šiaurės Europą yra pakankamai E, aiškios, tačiau e, nežinome, nedaug žinome apie pietų ir rytų Europą e, energetikos srityje. Ir aš pati esu pateikusi siūlymų, kaip pakeisti šią situaciją pietų ir rytų Europos atžvilgių. Dar kita pastebėlė. Visiškai aišku, kad ponos e, Hercog e, susidomėjimas monopolijomis yra pagristas ir taip pat e, Europos ir Rusijos bendradarbiavimas. Aš siūlyčiau užmėgsti dialogą su Rusija, kuriuo, kurio metu numatytume abipusiai priimtinas priemonas ir apeitume tuos e, skirtumus. Mums būtina priartėti prie Rusijos rinkos. Aš taip pat e, norėčiau paminėti skalūninės e, dujas. Čia galbūt nereikėtų nuorodos į skalūnų dujas tačiau jų negalime ignoruoti. Tai yra naujas produktas pasaulio rinkoje, gaminamas trečiosiuose valstybėse ir visiškai pakeitė Junktinių valstijų energijos žemėlapį ir įnešė daugybę permainų energetikos rinkoje ir energetikos e, kainos, e, į energetikos kainos visoje pasaulio rinkoje. Tačiau tai produktas, kuris daugiausiai e, yra išgaunamas trečiosiose valstybėse ir tai turėtume turėti galvoje. Mums reikalinga ilgalaikė strategija, turime žvelgti į ateitį ir visada turėtume turėti tai galvoje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dank, Ačiū, pane Del Castillo. Ačiū, pirmininkė. Aš nekomentuosiu savo pakeitimų, kada, kadangi koordinatorių posėdis prasidės 5 val. dabar jau 5, 5 minties po 5. Turėjo prasidėti 5 val. Ponas Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Edita Hercog parengė pranešimą, kuris Christian Karins dokumentą papildo, kur kalbama apie mainų mechanizmus, kalbant apie tarp vyriausybinius tarimus trečiosiomis šalimis energetikos srityje. Ir aš manau, kad e, vertinant e, tuos du pranešimus kartu, pamatytumėme, kad e, tikrai Europos politikoje numatytas e, didžiulis postumis energetikos rytyje. Energetikos politikos formavimas e, tokiu būdu turėtų būti prioritetinis darbas ES ir mūsų pranešėjai labai tinkamai ir deramai teigia, kad e, ypatingai priklausome nuo importuojamos energijos. Ir tai yra silpnoji pusė, kurią reikia paversti stipriają pusę. Dėl to priklausomumo tampame stambiausių importuotojų. Ir jeigu kalbėtumėme vieningai, tas mūsų ta silpnoji pusė taptų stiprybė. Ta ir turėtumėme padaryti. Jeigu to nepavyks padaryti, tuomet tai reiškia, kad netinkamai atlikome darbą Europoje. Aš manau, kad pranešimas tinkamai subalansuotas, yra tam tikrų nemažai aspektų, kuriems visapusiškai pritariu, nuorodos į tai, kad reikia sukurti vidaus energetikos rinką, visapusiškai integruotą rinką, tai yra esminis dalykas, taip pat energetinės diplomatijos klausimas, tai, ką pranešėja mm, teigia apie tinklų sujungimą, solidarumą tarp valstybių narių, tik tokiais būdais mes ir galėtumėme atsverti tą milžinišką priklausomumą nuo trečiųjų šalių. Na, tikrai tokio gero pranešimo net nereikia keisti ar koreguoti, tačiau aš e, kukliai bandysiu šiek tiek jį patobulinti tam tikrais aspektais. Pavyzdžiui, pabandysiu sustiprinti tuos punktus, kur kalbama apie vidinį valstybių narių koordinavimą, kad būtų tarptautinėse organizacijose kalbama vienu balsu energetinėse dėrybose. Taip pat e, akcentuosiu tai, kad reikia parengti tokią strategiją, kur energijos suvartojimas būtų atsižvelgiama į didžiulį energetikos su, suvartojimą, nes trečiosios šalys vis daugiau energijos vartoja. Taip pat e, vystomo bendradarbiavimo politikoje energetika turėtų tapti svarbiu elementu Na ir aš tikiuosi, kad ponia Hercog pritars mano pakeitimams. Taigi dar kartą norėčiau ją pasveikinti parengus puikų pranešimą. Ačiū pirmininkė. Ir galiausiai ponas Odį, paskutinis kalbėtojas, bet prašau, kuo galima trumpiau. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, šiek tiek yra vertimo problemų. 20 punkte, punkte, kur kalbam apie branduolinę energetiką, žodis saugumas, sauga buvo išverstas žodžiu saugumas. Dažnai tokia klaida įsivelia ir aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų, ponė pirmininkė, dėmesį, nes bendrijos konkurencingumo saugumas, sauga, čia reikia daryti skirtumą. Na ir dar vienas dalykas. Norėčiau išklausyti Europos komisijos nuomonės e, dėl tos seno Žako Deloro idėjos, kuri nuolatos yra minima Ir visai neseniai prieš vienerius metus buvo kalbama apie tai, kad reikia sukurti Europos energetikos bendryją. Ar jūsų vertimu tai yra gera mintis? Ir aš norėčiau, kad Europos komisija galėtų mums pristatyti tokį pasau, pasaulinį, pasaulinę palyginimo analizę, kokia yra mūsų situacija konkurencingumo srityje ir kiek yra sau, užtikrinamas energijos tiekimo saugumas, nes visos, visi regionai susiduria su panašia problema ir tokia lyginamoji analizė būtų labai naudinga. Toks, toks techninio pobūdžio dokumentas būtų labai mums pravartus. E, ar kažkas iš komisijos galėtų pasisakyti ir galėtų atsakyti į pono Odį klausimus? Prašau, ponia Markės. Ačiū. Pirmiausia, leiskite man pasveikinti pakeitimus, kurie buvo pateikti tam pripažįstama išorinės energetikos politikos reikšmė siekiant ES energetikos politikos tikslų. Komisija taip pat e, pritarė tam, kad reikia didinti veiksmų derinimą tarp valstybių narių ir e, visoms tartutinėse organizacijose kalbėti vienu balsu. Tai yra esminis dalykas. Taip pat sveikiname ir tą pakeitimuose atsiradusią pusiausvyrą, būtent kas svarbu bendradarbiauti su tiek šalimis tiekėjomis ir svarbiais kitais gamintojais konkurentais. Apie tai irgi kalbama pranešime. Taip pat norėčiau paminėti keletą dalykų, kur norėtumėme šį beitą paaiškinti. Kalbant ir apie Europos energetikos bendryje. Pasiūlymas parengti teisinį dokumentą ir įkurti energijos stebėsenos sistemą. Kaip žinote, komisija jau turi tokią rinkos stebėsenos mechanizmą. 2008 metais jis buvo sukurtas, tiesiog yra kaupiama informacija ir analizuojamos energijos rinkos, yra horizontalūs klausimai sprendžiami. E, tikslas yra informuoti politikos formuotojus. Reguliariai yra skelbiamos publikacijos, periodinės ataskaitos yra rengiamos. Taigi, teikdami tokį naują pasiūlymą, turime atsižvelgti tai, kad jau egzistuoja tokia sistema. Uh, Kiti klausimai. Norėčiau paminėti, kad komisijos komunikate yra prašoma, kad ES vienu balsu kalbėtų derantis su partneriais, pasirašant susitarimus. Susitarimų esmė yra susijusi su didžiulėmis infrastruktūromis, sprendžiant ypatingai ir teisėkuros problemas, reguliavimo problemas, taigi čia nėra, nėra kalba, eina apie kiek, ne, kalba neina apie kiekius arba kainų nustatymo politiką, tai yra komercinio lygio susitarimų objektas. Dabar kalbant apie pasiūlymą dėl Europos energijos, energetikos bendrijos išorės bendros energetikos politikos skūrimas yra palaipsnis procesas ir mes manome, kad šiuo momentu, kažin ar reiktų naujos institucinės sąrangos. Per pastarosius keletą metų daug kas buvo nuveikta tam, kad energetikos politika įgautų europinį matmenį ir Nuo juose pasiūlymuose yra pripažįstamas energetikos politikos vaidmuo, kuriant pagrindą toliems, tolesniems veiksmams šioje srityje, kalbant ir apie išorės veiksmus. Uh, Na ir galiausiai mes pastebėjome, kad kai kuriuose pakeitimuose yra sprendžiami tokie klausimai, kurie ne visiškai um, tiesiogiai yra susiję su išorės energetikos klausimais. Konkrečiai e, kalbu apie infrastruktūros politiką, apie atsinaunančius energijos šaltinius. Mes manome, kad tokie klausimai turėtų būti aptariami kituose pranešimuose. Nors, aišku, atsižvelgėme parlamento nuomonę šiais klausimais. Ačiū. Ačiū už apibendrinimą, ponė Hercog. Gal jūs norėtumėte sureaguoti? Dėkui, pirmininkė, labai trumpai. Kaip sakiau, pakeitimai ir jų išaiškinimas yra visi uh, orientuoti į tą patį tikslą. ES energetikos saugumas turi būti vertinamas globaliai. Mes e, nesame tik pirkėjai rinkoje, mes savo rinkoje galime ir šitą pasiūlyti, ypač kai kalbame apie naujas technologijas, žinių perdavimą. Šešėliniai pranešėjai išsakė panašią nuomonę man. Ir e, jeigu mes būsim visi kartu, tai Europa turės papildomą vertę ir ta Europos papildoma vertė turi būti geriau išnaudojama. Per artimiausius mėnesius aš glaužiai su jumis bendarbiausiu, siekdama kompromisinių pakeitimų ir pagerinti tekstą norėdama. E, mes e, visi kartu bandom išsiaiškinti, su kuriuom tarptautiniam organizacijom turėtume bendradarbiauti. Kai aš žinau, tas rytis priklauso AFIT komiteto kompetencijai, todėl aš labai nesigilinau. Bet iš nuomonių, kurias gavome iš IMKO ir kitų komitetų, E, galime pasakyti, kad mūsų tekstas bus geresnis ir, kaip jau sakiau, dėrėsimės su komisija ir tikimės, kad duosim labai tvirtą ženklą Europos tarybai. Turėtume suteikti šiek tiek kompetencijų Europos Sąjungai. Tai nereiškia, kad atsisakysim suverenumo, tik sustiprinsim Europai posvertę. Ačiū. Ir dabar galiu tik paskelbti, kad balsuosime dėl šios nuomonės intrė komitete gegužės 8 dieną. Dabar komiteto posėdį baigiu ir e, pradėsime vėl posėdžiauti rytoj 9 val. Pirmiausia bus klausimas dėl horizonto 2020. Ačiū už dalyvavimą.